dėl šio pranešimo baigtos. Balsuosime rytoj 12 val. Mūsų darbo tvarkė dabar yra numatyta svarstyti klausimą, į kurį atsakė, atsakoma žodžiu. Yra kolektyvinis teisų valdymas, bet pirmiausia teiks žodį pranešėjai, ponė Marijai Galo. Ačiū, ponė pirmininkė komisijos nary, esu tikra, jog žinote, kaip teisininkai deda daug pastangų, nesugeba įspręsti teisinių priemonių, kurios yra pakankamai sudėtingos ir netgi e, Teisės reikalų komisijoje net ir neteisininkai praranda kantrybę po truputį. Europos komisija vykdė konsultacijas nuo 10-mečio e, vidurio e, dėl e, autorių teisų apsaugos. Įvairūs dokumentai buvo parengti darbo dokumentai, po jų sekė viešosios konsultacijos. Europos parlamentas <clears throat> jau paragino E, nustatyti bendrijos taisyklės dėl kolektyvinių teisų valdymo autorių teisų ir gretutinių teisų srityje. 2004 m. sausio 15 d. rezoliucija ir 2007 m. rugsėjo mėnesį bei 2008 m. rugsėjo 28 d. parlamentas patvirtino atitinkamą rezoliuciją 2011 m. Gegužės 12 dieną parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurios pavadinimas yra e, e, siejamas su siekiu išlaisvinti kūrybinį e, menininkų ir artistų potencialą. Kaip minėjote, 2011 metų gegužės 24 komunikate dėl kolektyvinių autorių teisų valdymo turėtų prisidėti prie tikro e, skaitmeninių meno kūrinių tikros ES rinkos sukūrimo šioje srityje. Puikiai suvokiame, su kokiais sunkumais bus susidurima siekiant išduoti e, licenzijas vienai struktūrai, kuri galėtų valdyti teisę susijusią su e, visais meno kūriniais, jų repertuaru. Mes privalome skatinti e, kūrybingumą ES, tačiau žinome, kiek daug yra kalbinių ir kultūrinių barjerų ES kolektyvinių teisų valdymas turi užtikrinti atlygio mokėjimą visiems kūrėjams, pradedant tarptautiniu mastu žinom, žinomomis žvaigždėmis ir baigiant visiškai nežinomais menininkais, kaip jūs ketinate užtikrinti pusiausvyrą tarp e, būtinybės atnaujinti kolektyvinių teisų valdymą, ypač interneto erdvėje ir e, Antra vertus, kaip ketinate užtikrinti autorių teisės ir e, teisės į e, ir jų teisės į deramą atlygį už jų kūrinių naudojimą kultūros rytėje. Paskutinis klausimas, per kokį laikotarpį ketinate mums pristatyti savo teisės akto pasiūlymą. Dėkuoju uždėmesi. Pirmininkė, ačiū, ponė Galo, komisijos narys Barnie. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė Galo komisijos vardu. E, už domėjimąsi, už pateiktą klausimą dėl kolektyvinių teisų valdymo, autorių teisų srityje, kokiomis susidurime dabar problemomis. Pirmiausiai, tai yra autorių teisų užtikrinimas interneto erdvėje. Kaip minėjau anksčiau, kalbėdamas apie intelektinę nusavybę, ponė Galo puikiai žinote, kad interneto erdvė yra bendra europinė erdvė, todėl yra labai sudėtinga e, suderinti ir užtikrinti e, autorių gretutinių teisų valdymą tiek interneto erdvėje, tiek už jos ribų. Ir čia mes turime visus menininkus turėti omenyje, taip pat leidėjus, aktorius, e, radijos statis, kurios skleidžia šios kūrinius. Tačiau negalime pamiršti, kad e, e, bendrijos, kurios tvarko ir valdo e, su atlygio mokėjimu susijusius klausimus, taip pat yra susijusios ir su atitinkamu repertuaru apyvarta visame pasaulyje susijusi su autorių teisų valdymu sudaro 6,7 milijardus, Europoje 4,6 milijardus. Kolektyvinių teisų valdymas mm, autorių teisų srityje yra labai sudėtingas klausimas, nes atskirose valstybėse narėse siekiant uh, išsaugoti ir aktyviai dalyvauti plėtojantų e, šalių kultūrinę įvairovę, <clears throat> reikia atsižvelgti į internete esančias tendencijas tiek e, teisų turėtojų teisės būtina užtikrinti, tiek ir vartotojų teisės. Noriu Jums priminti, kad e, kolektyvinių teisų valdymas būtų naudingas ir bendrai ES rinkai, suteiktų gal, didesnį pasirinkimo galimybę autoriams, e, taip pat suteiktų galimybę vartotojams e, lankščiau ir paprasčiau naudotis meno kūriniais, taip pat e, <clears throat> kolektyvinių teisų valdymų būtų užtikrintas deramas tiek žinomų, tiek nežinomų menininkų atlygis pasinaudojus jų autorių teisėmis tą pusiausvyrą, tačiau yra sudėtinga užtikrinti, kadangi daug suinteresuotų šalių laikosi skirtingų nuomonių šiuo klausimu ir e, tos pozicijos dažnai yra prieštaringos, e, taip pat e, rinka evoliucionuoja pakankamai greitai, vakar dienos poreikiai nebūtinai atitinka šios dienos poreikius, todėl norėjau ir atkreipti dėmesį į tas sudėtingas aplinkybės pabrėždamas, kad labai rimtai ketiname renkti šį pasiūlymą, ponė Galo. Ir e, norėčiau dabar tarti keletą žodžių e, apie būsimą direktyvos e, projektą mūsų komunikate, kuris buvo paskeltas 2011 gegužės 20 dieną, komisija paskelbė apie savo ketinimus ne tik sutvarkyti kolektyvinį teisų valdymą internete autorių teisų srityje, tačiau ir apskritai nustatyti bendras sąlygas susijusius su kolektyviniu teisų valdymu <clears throat> autorių teisų srityje, e, nebūtinai internete visose valstybėse narėse. Šiuo metu mes rengiame atitinkamus pasiūlymus siekdami, siekdami šio tikslo ir e, siekdami išplėsti taikymo e, sritį, konsultuojame su įvairiais suinteresuotais subjektais, konsultacijų šiuo metu yra baigtas ir dar kartą noriu pabrėžti, kad atsižvelgiame ir išklausome visų suinteresuotų subjektų nuomonių. Jūs e, e, paprašėte paskelbti terminą ir aš galiu pasakyti, kad <clears throat> pavasarį turėsime jau pristatyti direktyvos projektą. Negaliu gilintis dabar į detalės, neturiu tam laiko, tačiau E, mūsų tarnybos dirba dviem kryptimis, rengdamas atitinkamą pasiūlymą. Pirmiausiai rengiamas horizontalios valdymo ir skaidrumo užtikrinimo taisyklės, siekiant e, harmonizuoti valstybėse narėse e, taikomas ir galiojančias taisyklės, kurios bus taikomas visoms kolektyvinių teisų valdymo bendrovėms veikiančioms Europoje siekiant pagerinti visų autorių teisų turėtojų padėtį. Taip pat negalime pamiršti aplinkybės, kad kiekviena ši bendrovė <clears throat> kolektyvinių teisų valdymo e, valdo atitinkamas teisės e, tam tikroje srityje, teritorijoje, pavyzdžiui, e, susijusios ne tik su kuriejais iš savo šalies, tačiau taip pat ir su kuriejais iš užsienio. E, antroji sritis e, bus skirta taisyklėms susijusiams su <clears throat> autorių, autorių teisų užtikrinimu internete, siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą tiek e, kūrėjų, tiek vartotojų atžvilgių. Ir mes nustatysime taisyklės, pagal kurias atitinkamos uh, kolektyvinių teisų valdymo bendrovės galės įsigyti e, licenzijas. Taip pat e, statysime atitinkamą repertuarą, kad galėtume sumažinti išduodamų leidimų licenzijų apimtis. E, komisija atsižvelgs į parlamento rezoliucijose paskelbtus pagėdavimus, rinkdamas savo pasiūlymą. Noriu pasakyti, kad tiek asmeniškai, tiek mano darbuotojai labai daug pastangų dedame rengdami šį pasiūlymą ir tikimės, kad bus parengtas tolygus, solidus ir geras dokumento tekstas. E, tikiuosi, kad e, bendrosios e, skaitmeninės rinkos kūrimas paskelbus šį pasiūlymą pajudės greičiau į priekį, o įsigaliojus atitinkamoms kolektyvinių teisų valdymo taisyklėms internete. Naudos iš jų turės tiek kūrėjai, tiek ir vartotojai. Taigi šiomis kryptimis mes dirbame ir per minėtus terminus aš tikiuosi, kad Europos komisijos kolegija per artimiausias savaitės galės pristatyti dokumento tekstą. Dėkoju išdėmesi ir jūsų klausimus. Ačiū, ponia komisarė. Dabar PPE vardu, ponia Makovėjo. Ačiū, ponia pirmininkė, džiaugiuosi komisijos sprendimu pasiūlyti direktyvą dėl kolektyvinių teisų valdymo ir taip pat džiaugiuosi dėl to atviro teisėkuros proceso, kurį komisijos narys ką tik apibūdino, skaitant viešasias konsultacijas, siekiant išgirsti visų susijusių šalių nuomonės. 2005 metų komisijos rekomendacija nepakankamai reguliuoja kolektyvinį tarpvalstybinį autorinių teisų valdymą ir gretutinių teisų valdymą interneto muzikos paslaugų tiekimui. Mūsų tikslas yra atstovauti visų autorių interesus, užtikrinti kultūrinę įvairovę e, teisėtoje, skaidrioje ir sąžiningoje sistemoje. Šiuo metu yra tam tikras teisinis neiškumas teisų valdytojų, iš teisų valdytojų pusės, e, e, vartotojų ir transliuotojų pusės. Pavyzdžiui, transliuotojai patiria teisinį netikrumą, pavyzdžiui, dėl koks e, licencijavimo režimas būtų taikytinas jų paslaugoms. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas turėtų įtraukti kai kurios tokių principų. Teisų turėtojai ar individai, ar e, juridiniai asmenys turėtų galėti laisvai, laisvai pasirinkti kolektyvinių teisų valdytojus internetinių teisų valdymui, kiek jos susijusios su internetinės paslaugomis, nepaisant to, kur e, teisų turėtojas ar teisų valdytojas yra ES. Antra, honorarai, kuriuos surenka kolektyvinių teisų valdytojas, teisų turėtojo vardu turėtų būti sąžiningai paskirstomi, nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos, tautybės, ar to, ar jie yra kompozitoriai, atlikėjai, leidėjai, ar kitokie teisų turėtojai. Kolektyvinių teisų valdytojai turėtų suteikti komerciniams vartotojams visos e, Europos mastų teikama licencija internetu, skaitant e, mobiliųjų telefonų e, savininkams be jokios diskriminacijos. Ir pagaliau ginčio atveju šalis turėtų turėti galimybę efektyviai išspręsti ginčius be jokių papildomų naštų ir teisinių išlaidų. Ačiū, ponė Makovei. Toliau ponas Berlingeris, socialistų ir demokratų frakcijos vardu dvi minutės. Pone pirmininkė, komisarė. Ekonomikos augimo klausimą negalima atidėlioti, jį reikia išspręsti, o liberalizavimas, kliučių šalinimas bendroje rinkoje yra ypač svarbus, ypač skaitmeninėje erdvėje. Tad skaitmeninių teisų valdymas yra taip pat svarbus klausimas. Autorinės teisės sudaro apie 7 procentus BVP ir reikia reformų. Jau buvo seniai nusakytos datos, terminai, tačiau tų terminų nebuvo laikomas ir jūs netiesiogiai tai pripažinote. Daugiau kaip du metus jau laukiame šios direktyvos. Ir norime 48-osios ir 29-osios direktyvų paliktus klausimus išspręsti. Tikiuosi, kad parlamentas pagaliau imsis šio reikalo. Tačiau diskusija teršia ideologiniai požiūriai ir e, menininkai supriešinami su atviru internetu, naudojamas naujas, reikia naudų, naujų technologinių e, taisyklių ir sukurti naujas, naujas, naujoviško tipo autorinės teisės. Komisarė, jums gana sėkmingai sekėsi dirbti patentų srityje, kelių e, kepurę prieš jūs. Tačiau dabar laiko jau yra nebedaug laikas mus spaudžia. Jūs su ponu galeriu kalbėjote apie sudėtingumus, problemas. Tokių yra ir iš dalies tai pateisina visą uždalstą procesą, tačiau trapilučių galima perskaityti, kad dabartinė kolektyvinių teisų valdymo sistema e, ir bendrovės, kurios valdo autoritinės teisės, gina savo kampą, savo interesus be jokios abejonės jiems nepalankus būtų taisyklių keitimas ir dėl to yra dėlsima. Mums reikia reformų, gerai atliktų reformų, kurios nesukurtų iškraipimų kultūrinės įvairovės rinkos, o tai juk yra Europos e, turtas ir tikimės, kad e, tas galtinis terminas pagaliau bus šį pavasarį. Ačiū, ponia Berlingeri. Toliau, ponia Vikstram, e, liberalų frakcijos vardu, dvi minutės. There is something wrong with my microphone. <coughs> Problema su mikrofonu. Ačiū, ponia pirmininkė i en teknisk revoliucijon. Ačiū. Pasaulyje vyksta technikos revoliucija, kuri Europos piliečiams buvo naudinga, net labai naudinga, naudodamėsi internetu, jie gali neribotai skaityti knygas, klausytis muzikos kūrinių. Tie, kurie išaugo Šiaurės Švedijoje, kaip aš, pavyzdžiui, gali šiais kultūros ir meno kūriniais naudotis lygiai taip pat kaip Paryžiaus gyventojai skaitmeninioje epochoje turime pripažinti, kad būtina modernizuoti ir supaprastinti kai kurias pasenusius sistemas, viena iš jų yra kolektyvinių teisų valdymas, reikia pritaikyti prie 21 amžiaus realijų. Tie, kurie valdys rytojaus skaitmeninės kultūrinės paslaugas, turi turėti galimybę remtis šio laikinėmis e, sistemomis, nes maža įmonė, kuri veikia internete arba e, valdo e, kolektyvinės teisės internete, negali gauti 22 licenzijų ir samdytis brangiai kainuojančių teisininkų. Reikia ieškoti europinių sprendimų ir šalinti prekybos bei veiklos kliūtis, sudarant įmonėms naujas veikimo galimybės. Taip pat reikia šioje srityje e, energingiau kurti bendrąją rinką bei mažinti, šalinti atitinkamas kliūtis. Todėl aš e, noriu atkreipti dėmesį į komisijos lėtumą priimant sprendimus šioje srityje. Europa turi rodyti politinį pavyzdį, e, pademonstruodama pasauliu, kad šioje srityje galima nuveikti daugiau ir geriau, todėl iš jūsų komisijos nary Barnie tikiuosi daugiau e, geresnių veiksmų nei dabar. Mūsų frakcija stengsis konstruktyviai ir pragmatiškai jums padėti, kad būtų parinktas atitinkamas pasiūlymas, kurio nuostatos būtų pritaikytos prie skaitmeninės rinkos ir atitiktų 21 amžiaus dvasių. Pirmkia, ačiū poniai Vikstram. Dabar kalbės ponė Lichtenberger žaliųjų atstovė pusantros minutės. Labai ačiū, labas vakaras, ponė komisijos nary, buvau šiek tiek nustebusi, kad vėl skelbiama apie tolesnį šio klausimo sprendimo nukelimą mums kelia nuostaba, kad iki šiol nebuvo pateikta jokių sprendimų. Nuo 2005 metų svarstome šį klausimą. Nuo 2005 komisija yra pateikusi rekomendaciją, dėl kurios buvo iškraipyta padėtis rinkoje ir mažieji teisų valdytojai susiduria Europoje su vis daugiau e, problemų. Mums reikalingas jūsų pasiūlymas kuo skubiau. Pirmiausiai, skubiai jo reikia dėl to, kad būtina išspręsti teritorinės problemas, e, e, kadangi pasaulis nesibaigia ties valstybių sienomis, o jas peržengia. Taip pat reikia skubaus e, pasiūlymo, kad e, būtų e, sustiprintos ir geriau apsaugomos kuriejų ir menininkų teisės, kultūrinių teisų valdytojų atžvilgių, kadangi ES valstybėse narėse padėtis šioje srityje yra skirtinga. Taip pat noriu e, atkreipti dėmesį, kad Europos parlamentas parengęs atitinkamą pranešimą atkreipė dėmesį į visus svarbius aspektus, to tarpo komisija ir toliau dėlsi. Reikia skubiai priimti sprendimus, todėl kad rinka yra koncentruojama tam tikrų kelių e, gigantų, e, kurie daugiausiai veikia jungtinėse valstijose ar rankose ir tokiu būdu nėra skatinama kultūrinė įvairovė Europoje, ji reikalinga kaip gaivaus oro gurkšnis e, tam, kad būtų galima e, šiek tiek e, duoti atkirti bendrosioms tendencijoms. Taigi, komisijos nariai, prašau veikti pakankamai greitai. Pone Kasteks dabar suteiksiu žodį dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Aš pritariu kolegoms, <clears throat> kad reikia skubiai spręsti kolektyvinių teisų valdymo klausimus. Būtina suvienodinti horizontalesias skaidrumo užtikrinančias taisyklės ypač susijusios su internete naudojamais muzikiniais kūriniais, būtina užtikrinti deramą kuriejų atlygį menininkų atlygio klausimas buvo iki šiol e, keliamas tik intelektinės nusavybės apsaugos <clears throat> srityje e, ir buvo pamiršta, kad e, pavyzdžiui tik 6 procentus nuo kiekvieno kompaktinio disko pardavimo kainos gauna šio disko autoriai ar kūrėjai. deramas e, e, menininkų atlyginimas turėtumas kelti didžiausią rūpestį svarstant ir sprendžiant skaitmeninės rinkos klausimus. Tau kolektyvinių teisių valdytojai pastaraisiais metais paskelbė atitinkamą ataskaitą dėl e, kolektyvinių teisių valdymo bendrovių patiriamų išlaidų ir e, gaunamų pajamų. Tačiau būtina atkreipti dėmesį į tai, kad daugiausiai mums turi rūpėti menininkų, artistų e, problemos ir e, turėtų būti užkertamas kelias veikti sistemoms, iš kurių naudos turi daugiau tarpininkai nei patys kuriejai ar autoriai, taip kaip siūlė komisijos narė Kros arba Prancūzijos kultūros ministras komisijos nariai, manau, kad e, jeigu peržiūrėtume kolektyvinio valdymo teisės, <clears throat> mano manimu, optimaliausias būdas užtikrinti intelektinės nusavybės teisės turėtų būti mūsų didžiausia e, siekiamybė, siekiant užkirsti kelią intelektinės autorių vietinių teisų nusavybės pažeidimams. Ačiū poniai e, Kasteks. Dabar pradėsime spontaniškus pasisakymus. Trys kolegos susiregistravę kalbėti. Pirmoji ponė Zaborska. Ačiū ponė pirmininkė, komisijos nary. Šiek tiek e, audringa visuomis reakcija į e, aktą mums parodė, kad šios rytyje reikia įvesti tvarką. Šiai sryčiai priskirtinas ir kolektyvinis teisų valdymas būtina užtikrinti, kad viso Europoje būtų vadovaujamasi vienodais principais. Tačiau tikiuosi, kad nacionalinių kolektyvinių e, teisų valdymo taikomos praktikos e, baigsis, <clears throat> nes ne visi autoriai nori būti atstovaujami tokių organizacijų. Ar reikia e, įvertinti padėtį ir pasirinkti geriausius būdus ir procedūras, e, paskirstant gaunamas e, lėšas už autorių teisės. Šią sritį būtina įtraukti ir kelias minutės naudojimų meno kūrinių užmokestį. Pone Tikau dabar. Și funcționează cu avizul ORDA un număr de 12 organisme de gestionare colectivă. Dėkuoju. 12 kolektyvinių teisų administravimo asociacijų jau e veikia ir kelios iš jų rūpnasi taip pat ir gretutinėmis teisėmis. Šioms asociacijoms be, be abejo turėtų būti taikomi uh, tam tikri kriterijai. Nuo 2004-2009 metų šios asociacijos skaičius išaugo penkias kartus. Tai rodo, kad šios, jos dirba reikalingą darbą. Aš norėčiau paklausti komisijos, kokias priemonės jį yra numačius tam, jog būtų užtikrinta, kad autorių ir gretutinių teisų turėtojai galėtume naudotis kolektyvinių teisų administravimo asociacijų paslaugomis ir kaip jūs ketinate taip pat tam, kad būtų užtikrinta prieiga prie visų kūrinių e, gimtaja kalba. Ačiū, ponė pirmininkė. Daugelis internete veikiančių operatorių <clears throat> platina internete e, įvairaus e, pobūdžio ir turinio meno kūrinius, tačiau ši rinka tikrai nėra tokia didelė kaip jungtinėse valstijose, ypač jauniems menininkams. E, jų kūrinių sklaida internete leidžia pasiekti didesnį, skaityt, e, didesnį žiūrovų ar klausytojų ratą ir taip galima pasinaudoti geriau Europos kūrėjų uh, potencialu dėl licenzijų. Noriu pasakyti, kad kolektyvinių teisų valdymas užtikrintų geriau ir mažų kuriejų teisės. Europoje privalome e, sąmoningai formuoti e, ir skatinti šią naujai besikūrinčią skaitmeninę rinką. Labai ačiū. Žodis komisijos nariui Barnie. Merci, Madame la Présidente, et merci. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ir dėkuoju visiems, kas pateikė klausimus, visiems, kas pasisakė šioje diskusijoje. Ir puiku, kad jūs kalbėjote gan pozityviai, tai mane įkvepia, nes vyk, vyko konsultacijos su, ir aš galiu, kaip ir per konsultacijas ir dabar pasakyti, kad ši, šis klausimas yra susijęs jau su galiojančiomis teisėmis be abejo bet jis kartu yra susijęs su da, labai sudėtingais teisiniais aspektais. Ir todėl tai, kad šis dokumentas rengiamas buvo gan ilgą laiką, ilgiau nei mes norėjome, gal buvo naudinga. Buvo pateiktas klausimas apie tai, kaip mes galėtume užtikrinti šiuo pasiūlymu, kad būtų surasta pusiausvėra tarp kultūrų, kultūrinės įvairovės ir teisų apsaugos ir kaip užtikrintume, kad kuo daugiau žmonių galėtų naudotis kūriniais ir kad būtų tinkamai modernizuojamos e, kolektyvinių teisų administravimo asociacijos. Na, aš galiu Jums pasakyti, kad šios asociacijos vaidina labai svarbu tarpininko vaidmenį, nes būtent jos užtikrinant e, sąsąją tarp vartotojų ir menininkų. Poniai Zaborskai galiu pasakyti, kad menkai patys pasirinka, ar kreiptis į tokią asociaciją ar ne, bet vienaip ir kitaip jos vaidina labai, labai svarbu vaidmenį. Poniai Galo galiu pasakyti, kad mes, mums tai nepaprasta užduotis ir kad iš, iš, iš tikrųjų Ehm, reikėtų atsižvelgti į tai, kad šioms asociacijoms nebus labai lengva suteikti licencijas skirtas keliems regionams. Ponios ir ponai, autorių ehm, teisės yra ehm, labai svarbis rytis ir aš manau, kad mes Privalome daryti viską, kad būtų apsaugoti teisų turėtojų interesai. Pone Kasteks ir pone Beržė kalbėjo apie tai, jog būtina tobulinti administravimo kokybę. Ir netgi buvo pradėtos diskusijos apie didesnį skaidrumą. Tai yra būtina, kad darbas vyktų geriau. Ir mes stengsimės raginti visas asociacijas e, siekti kuo didesnio skaidrumo. Ir manome, kad mūsų pasiūlymas padės patobulinti šių asociacijų e, veiklą. Ponas Berlinger. Aš paprašyčiau, kad jūs dar kelias savaitės palauktumėt kaip ir pane Vikstrom, jūs parašėte, kad viskas vyktų kuo sparčiau. Aš tai suprantu, bet pane Berlinger, jūs tikriausiai suprasite, kad e, šis laikas mums reikalingas tam, kad mes galėtume e, žengti ir kitus svarbius žingsnius e, ir patentų srityje ir kitos ir siekdami pažangos kitai, kitais intelektinės nusavybės apsaugos aspektais. Mes norėtume žengti dar toliau, per, e, ypač kad vyks e, intelektinės nusavybės teisų turėtojų e, direktyvos peržiūra. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad pona, ponas Vitorino jau veikia kaip tarpininkas. Ir mes stengiamės dabar tęsti dialogus su visomis suinteresuotomis šalimis nes rengiama yra žalioji knyga dėl audiovizualinių paslaugų. Pone Vikstrom, tarp kitų klausimų, gerai supratau, kalbėjo ir apie nedidelių asociacijų ateitį. Nesuprantame, kad ne visos šios asociacijos turi vienodą svorį. Ir e, iš tikrųjų visos asociacijos turėtų turėti teisę e, išduoti licencijas e, veiksmingai ir skaidriai. Ir nesvarbu, ar tai būtų licencijos e, su radio, televizijos ar a, kitomis paslaugomis. Ir be abejo, mes taip pat stengsimės, kad dokumentai būtų rengiami ES kalbomis. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad nemažai kūrinių turėtų būti prieinami pagal keliems regionams išduodamas licencijas. Taip iš tikrųjų tai būtų labai naudinga mūsų vartotojams ir būtų tam, kad mes išsaugotume kultūrinę įvairovę. Nors tai yra labai techninis klausimas. Ir šiame tekste mes pasiūlysime sprendimus, uh, tam, kad licencijas galima būtų išduotų įvairiausiams kūriniams. Taip pat buvo kalbėta ir apie šios asociacijų konkurenciją. Taip, iš tikrųjų, ponios ir ponai, kuo skaidriau veiks šios asociacijos, tuo bus geriau, tuo labiau mūsų vartotojai turės informacijos ir geriau galės pasi, e, pasirinkti. Be abejo, mes norime, kad visos šios asociacijos veiktų vienodomis sąlygomis, teisingomis sąlygomis. Ir aš manau, kad po to, kai bus patvirtintas šis tekstas, kurį jūs galėjote patobulinti tiek komerciniams vartotojams, tiek kitiems vartotojams, bus patogiau ir paprasčiau palyginti kolektyvinių teisų administravimo asociacijų pasiūlymus. Ir taip galima bus geriau pasinaudoti kūrybinių potencialų, kur, kuris egzistuoja Europoje. Buvo paminėtas ir aktos susitarimas. Aš, kai svarstėme ankstesnį klausimą, sakiau jau, kad Karlas Dugiucht dalyvaus diskusijose, kurios vyks čia vasario pabaigoje ir kovo pradžioje ir tuomet galima bus išsamei svarstyti visus e, e, aktą sustarimo aspektus. Tai štai ką galėčiau Jums pasakyti, sakydamas Jūsų klausimus. Aš norėčiau pasakyti, kad e, šiuose dviejose sritise mes dirbame labai intensyviai ir per kitas kelias tenčio savaitės sužinosite dar daugiau apie mūsų pasiūlymus. La diskusione è chiusa. Ačiū, komisarė. Diskusiją šio klausimu baigiame. Kitas klausimas yra klausimas žodžiu dėl struktūrinių fondų lėšų